plenarinės sesijos tesinį. Posėdžių, kurios, kurie įvyko 2012 m. gegužės 90 dienomis, protokolai yra jums pateikti, ar kas nors turi kokiu nors prieštaravimu. Jeigu ne, tai tuomet tvirtiname.